So, die Sitzung ist. Taip, pradėsime posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolai yra pateikti. Ar kas nors turi kokiu nors prieštaravimu? Jeigu ne, tuomet tvirtiname protokolus vakardienos posėdžio.